O dabar siūlyčiau pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra bendros diskusijos dėl regioninės politikos. Išklausysime pranešėjo Konstantin Luhan. Išklausysime taip pat Ramona Nikol Manesku. Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjams Pirmiausia, žodis kolegai Luhan. Keturios minutės. Prašom. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Ačiū. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, šiame pranešime mes bandome atsakyti į klausimą, ar ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda ES yra būtina sąlyga ES bendram konkurencingumui. Mes pabrėžėme tą vaidmenį, ypatingai kurį vaidina sanglaudos politika šios rytyje. Tenka konstatuoti, kad skirtumas tarp 271 ES regionų yra labai didžiuliai. Jeigu labiausiai išsivyščiusiam regione 334 procentus ES siekia vidutinis BVP, tai skurdžiausiame regione tik 26 procentus jis siekia vienam žmogui. Kitaip sakant, 13 kartų jis yra mažesnis. Ekonomikos augimas ES yra lėtesnis e, negu kitur mus, pas mūsų tarptautinius partnerius. Kaip yra pasakyta 2020 m. strategijoje, yra būtina vystyti strateginės rytis ir žvelgti toliau už ES ribų, jeigu norime tapti stipresni. ES susitarė su sunkia užduotimi. Kodėl? Todėl, kad be krizės padarinių dar turės spręsti kitas problemas, tokias kaip pristaikymas prie globalizacijos, demografiniai pasikeitimai ir pristaikymas prie jų, klimato kaita ir problemos susijusius su energetiniu saugumu. Sanglaudos politikos vaidmuo ES 2022 metų strategijų yra neginčiamas. Šios šių politikų prioritetai turi būti susiję su būsimąją strategiją, yra labai svarbu, kad turėtume tokią politiką, kuri būtų nepriklausoma. Strategijos tikslų galima pasiekti lengviau, jeigu bus e, ieškomas bendrų sąlyčių taškų tarp mokslo turimų programų ir sanglautos kūrimo programų reikia remti svarbus projektus, kurie ES lygių turi didžiulį poveikį, nes būtent jie gali paskatinti ekonomikos augimą, jie gali paskatinti darbo vietų kūrimą, jie gali paskatinti ekon... regionų e, tvarų vystimasi. Labai svarbu yra investicijos į infrastruktūrą, transporto technologijų, informacijos technologijų ir komunikacijos, e, socialinių infrastruktūrų, aplinkosaugos infrastruktūrų ir panašiai. Visos tos infrastruktūros padeda tinkamai visiems ES piliečiams e, pasinaudoti to, tomis pat vienodomis vystimosi galimybėmis. Regioninės ir vietinės galimybės bus apspręstos tam tikrų zonų nustatymų, bus sukurtos, turi būti sukurtos galimybės pridėtinę vertę kurti nedelsiant čia pat. Decentralizavimo principas bus vienas svarbiausių dalykų, kad savivaldos struktūros galėtų tarti savo žodį, priimant svarbius sprendimus. Tam gal būtų galima skatinti ekonominį konkurencingumą. Labai svarbu nepamiršti svarbaus vaidmens, kurį vaidina mažos ir vidutinės įmonės. Jos turi turėti galimybę pasinaudoti ES finansavimo priemonėmis, e, įvairiomis finansavimo galimybėmis. sanglaudos politikos poveikio stiprinimas yra būtinas dalykas tam, kad būtų galima paremti ekonominį konkurencingumą. Ir čia turėčiau pabrėžti pirmiausia būtinybę ir toliau prastinti, paprastinti procedūras, sutengiančias galimybės pasinaudoti ES fondais. Svarbu, kad tie fondai būtų lankstesni. Svarbu, kad BVP būtų ir toliau svarbiausias kriterijus, norint išsiaiškinti, ar regionas gali pasinaudoti sanglaudos politikos kažkokiais fondais ir labai svarbu, kad komisija teiktų konkrečius siūlymus dėl to, kaip būtų galima tinkamai pasinaudoti partnerystę tarp privataus ir viešojo sektoriaus. Kad ES taptų konkurentingesnė pasauliniu lygiu, manau, kad lėšos skiriamos anglaudos politikai, dalis tų lėšų turėtų būti kreipiama į ES lyderystės vaidmens formavimą ir kad jos būtų kreipiamos ten, kur ES jau yra lyderė ir kur yra iš tiesų ES tam tikras potencialas, galimybė tapti lyderė. Socialinės teritorinės e, sanglaudos stiprinimas yra būtinos sąlygos tam, kad būtų galima užtikrinti ekonominį ES konkurencingumą pasaulinių lygių. Dėkoju. Ačiū. E, Pone deputate, o dabar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 regioninė ligmens valdžios struktūros, nacionalinės valdžios struktūros turėtų ieškoti partnerysčio ir užtikrinti, kad regionuose būtų panaudojama kiek įmanoma daugiau lėšų, kad būtų kiek įmanoma daugiau įsisavinama. Akivaizdu, kad bendrijos e, politika turėtų užtikrinti es sanglaudos politikos įgyvendinamumą ir sanglaudos politika turi būti privaloma visoms valstybėms narės. Todėl reikia pasitelkti regionus dar iki teisėkuros aktų kūrimo pradžios, kad būtų galima kaip įmanoma geriau išnaudoti e, jų poziciją. Reikia Mm, priartėti prie regionų. Ir čia komisija turi vaidinti esminį vaidmenį. Akivaizdu, kad integruota regioninė politika yra daug veiksmingesnė siekiant išsikeltų tikslų, todėl ji turi tapti privaloma. Mums reikia bendro apibrėž, bendros apibrėžties žodžiu partnerystė paprašėme komisijos parengti tokią apibriežtį, nes tai padėtų užmėgti realią partnerystę su regionais. Jeigu bus e, pasiremta regionais, tai e, regionų vaidmuo, kuris jiems priskirtas įgyvendant e, Europos E, sąjungos paprastesnis. Jie dirba kaimo vystimo, infrastruktūros stiprinimo sritise. Reikia vadovautis tam tikrų bendrų e, principų Europoje. Sanglauda ir integruota strategija. E, kitam planavimo etapui reikia parengti bendrų priemonių Europos taisyklėms, kurios yra taikytinos visose valstybėse narėse. Tai leistų sukurti papildomų galimybių, leistų e, apri, sumažinti finansavimo apribojimus. Mums reikia parengti ilgalaikę finansavimo politiką. Ji turi būti tikslinga. Komisija turi uh, regionus, federacinės žemės, savivaldybės palaikyti, tačiau kartu nepamiršti ir nacionalinio ligmens. Įgyvendinant programas, matysime, kaip tai padės sumažinti skaičių klaidų viešųjų pirkimų srityje papildomas ir perteklinės kontrolės turi būti panaikintos. Mes raginame komisiją parengti direktyvą, kurios, kuri leistų standartizuoti finansinę kontrolę. Taip pat turime užtikrinti, kad privačios įmonės dalyvautų mm, europinėse projektuose. Turime atsisukti į mažas ir vidutinės įmonės. Kultărilor, deschiderea și sprijinul pe care l-au arătat în susținerea efectivă a măsurilor care se regăsesc în acest raport. Mes dirbsime kartu su komisijos e, darbuotojais ir jie parodė labai atvirą požiūrį vertindami, vertindami pasiūlytas priemonės. Tikimės kad bus atsižvelgta ir į jas, į tuos pasiūlymus, kai pereisime prie re, realių dalykų. E, dėkuoju. Toliau kalbės komisaras Johannes Han. Prašom. Dėkui. Pirmininkė. E, Gerbėmi Europos parlamento nariai. E, pirmiausia, kreipiuosi į E, Luhan ir Manesku. Noriu padėkoti už labai konstruktyvius ir pozityvius pranešimus apie regioninę politiką. Manau, kad jie parengti labai tinkamu laiku, galvojant apie tebesitęsančias diskusijas dėl regioninės politikos ir e, apie sanglaudos fondą, kur, į kurį atidžiau pasižiūrėsime sausį vasarį. Mes turėtume žiūrėti į regionę politiką kaip, ir, kaip į investicijų politiką, politiką, kuri investuoja regionus, žmonės, europiečius, vyrus, moteris. Galvokime apie inovacijas regionėje politikoje jau e, numatyta 86 milijardai eurų Pirmiausia, jie skirti paremti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad būtų galima pagerinti gamybos metodų kokybę, paslaugų teikimą. Tačiau jūs e, abu labai teisingai pasakėte, kad ateityje strategiją mums reikia tobulinti. Reikia geresnės priežiūros, kontrolės, kad užtikrintume, jog egzistuotų derama finansinė struktūra Taip pat reikėtų įvertinti savo pasiekimus. E, sanglaudos ataskaitoje yra išvadose turėtume daugiau dėmesio skirti e, prioritetams pagal strategiją Europa 2020. E, Lankstumas įgyvendinant priemonės Europos regioninėje politikoje taip pat labai svarbu. Čia nėra prieš parlamentarų. Man regioninė politika, sanglauda yra labai svarbus dalykai, tai esminės svarbos dalykai. Ir mes privalome užtikrinti, kad regionuose pagerinsime gyvenimo kokybę, užtikrinsime geras perspektyvas žmonėms e, jų pačių regionuose, tuose regionuose, kuriuose jie yra gimę. E, Mes e, tokiu būdu prisidėsime prie sanglaudos užtikrinimo Europos Sąjungoje. Ir apie tai turėtume galvoti, rengdami būsimas programas, turėtume daugiau dėmesio skirti valstybės vaidmeniui. Turime pripažinti tai, kad 70 procentų europiečių gyvena miestuose. Tačiau tuo pat metu turime nepamiršti kitos svarbaus dalyko. Turime labai atidžiai pasižiūrėti į miesto kaimo sąryšį ir egzistuojančius sąveikos taškus ir pagalvoti, kaip geriau juos, kaip, kaip juos dar patobulinti. E, turime siekti išvengti nebūtino dubliavimuose. E, jau prieš kurį laiką e, parlamentas apie tam tikrus dalykus kalbėjo turime galvoti, apie tai kalbėjo, kad reikia atsižvelgti ir į geografinius ypatumus. E, šie klausimai iškils ateityje iš naujo. Mes turime pasižiūrėti į gyventojų vystimosi aspektą ES. Egzistuoja rimtų problemų, kadangi kai kuriuose teritorijose mažėja gyventojų. Taip pat pastebėjome, kad kai kurios miestų teritorijos yra ypatingai patrauklios daug e, žmonių dėl to gali panorėti gyventi labai mažoje erdvėje. Taigi mes turime pasirengti tokiam gyventojų e, skaičiaus pokyčiui. Turime investuoti į naują, seną infrastruktūrą. Tai labai svarbus dalykas, norint užtikrinti deramą augimą. Dar vienas klausimas buvo uh, iškeltas ponios e, Maneskų pranešime, tai yra partnerystė, bendradarbiavimas. Iš tiesų labai svarbu plėtoti įvairius e, valdymo lygius, bet noriu pasakyti parlamentui, kad svarbu tai, jog regionai įtrauktų ir vietos lygmenį. Kartais vykdamas regionus, e, kalbėdamas su žmonėmis, susidarau įspūdį, kad vietos atstovai nesijau, nejaučia, kad regionų valdžia juos deramai žiūri, o regionų valdžia ne, jaučiasi e, šiek tiek nustumta iš šona centrinės valdžios. E, aišku, reikia atsižvelgti į konstitucinę valstybių narių struktūrą, reikia ją gerbti. Tačiau, jeigu įmanoma, turime sutelkti visus suinteresuotus asmenys, visus uh, valdymo lygmenys, nevyriausybinės programas, nevyriausybinius, atsiprašau, nevyriausybinės organizacijas įgyvendindami projektus. Kitas dalykas - e, finansinė kontrolė. Gal aš pakalbėsiu apie tai uh, po diskusijų, apibendrinamas diskusijas, nes dabar jau išnaudoju man skirtą kalbėjimo laiką. Dėkoju komisarui, dėkoju už sveikinimo žodžius. Na ir dabar periname prie kalbėtojų, kurie pasisakys įvairių politinių frakcijų vardu. Pradėsime nuo pono Josef Matulos, kuris pasisakys e, APP vardu, jam dvi minutės skiriamos. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Sanglaudos politika yra viena reikšmingiausių ir sėkmingiausių ES politikos sričių. Lisabonos, pagal Lisabonos sutartį yra įmanoma teritorinė sanglauda ir teritorinis vientisumas ir reguliavimas įvairiais lygmenimis. Per kitą programavimo laikotarpį turėsime tam skirti daugiau dėmesio. Taip pat daug dėmesio turėsime skirti Eurostrategijos 2020 planavimui ir įgyvendinimui. Maneskų pranešime akcentuojamas region, regionės ir vietos valdžios vaidmuo, e, kalbant apie sanglaudos politikos įgyvendinimą. Šiame pranešime taip pat e, kalbama apie tai, kad daugias sluoksnis valdymas turi būti gyvenimas ir horizontaliuoju būdu. Tai yra svarbi iš ankstinė sąlyga, jeigu norime visapusiškai pasinaudoti regionų potenci potencialu plėtojant ekonomiką. Na, kalbant apie regioninę politiką, reikia atsižvelgti į skirtingus nacionalinių ir regioninių valdymo sistemų ypatumus. Administraciniai gebėjimai turi būti gerinami, na, o finansavimo priemonės irgi turi būti moderninamos. Regionų vietos valdžios institucijų vaidmuo turi būti didinamas vietos lygmenių, uh, mums reikalingos regioninės partnerystės, taip pat kalbant apie kaimų miestų plėtrą, kaimo miestų plėtrą. Reikalinga sukurti partnerystės. Tokiu būdu būtų galima išlyginti disbalansus tarp įvairių regionų. Taip pat daugiau dėmesio reikia skirti bendram plėtros potencialui. Tai leistų mums išsaugoti uh, vietos ypatumus ir tam tikslui mums reikalingos skaidrios procedūros. Reikalinga decentralizuoti įvairias e, vykdomas procedūras. Šis decentralizavimas e, dar nėra visapusiškai įgyvendintas kai kuriuose valstybėse narėse. Tai reiškia, kad mums reikia orientuotis į rezultatus. Na ir aš norėčiau pasveikinti abu pranešėjus dėl jo indėlio į regionės politikos plėtojimą ES. Dėkoju. E, dvi minutės ponui Kirilovui. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegas, pona, kolegas pona Luhan ir Manesku, e, puikiai e, padirbėjus. Ir norėčiau pasakyti, kad pritariu tam, kad sanglaudos politika turi suvaidinti reikšmingą vaidmenį kuriant Europos regionų konkurencingumą. Na ir kalbant apie tos politikos testinumą ir jos pasiekimus, norėtumėme, kad jai būtų numatyti tinkami ištekliai. Ne vien tik tai lėšos anglodos politikai, kurios yra numatytos einamajam laikotarpiui. Mes nenorime papildomos naštos naudos gavėjams. Sanglaudos politikos charakteristika ateityje priklausys nuo to, kokius sprendimus mes kartu priimsime. Tačiau komisija turi suvaidinti svarbų vaidmenį, teikdama pasiūlymą. Na ir mes, ponė komisarė Han, priklausome nuo jūsų. Nes dalis tų pasiūlymų, kaip kad siūlomos iš ankstinės sąlygos valstybėms narėms, kurias jos turi tenkinti, norint gauti paramą iš ES, mano manimu, tokie pasiūlymai turi būti paaiškinami sanglaudos politika skirta tiems regionams, kuriems reikalinga parama ir negalime taiksyti su situacija, kai regionai kenčia dėl to, kad nacionalinės vyriausybės netinkamai dirba. Ir aš sutinku, ponė komisarė, kad svarbu plėtoti tuos lygmenis. Ir svarbu sudėtingumo nekeisti saligiškumu ir numatyti papildomų sąlygų e, naudos gavėjams. Norėdami sanglos politiką sėkmingai įgyvendinti, turime regionams leisti aktyviai dalyvauti, Nori, turime, jiems, jaus, turime jiems leisti jaustis savininkais tų numatytų išteklių ir pasirūpinti, kad tuos išteklius jie panaudotų kuo galima efektyviau. Dėkoju. Gracias, Evgenij. Ačiū Eugenijų. Dabar suteiksiu žodį liberalų frakcijos atstovui, ponui Maner, dvi minutės. Puhemies. Poni Manner. Jäsen, aluksi haluan kiittää mietinnön laatioita. Eri... Labai ačiū. Pone pirmininkė, aš norėčiau padėkoti projekto e, rengėjams už e, puikiai parengtą dokumentą. Šie dokumentai yra labai tvirtas pagrindas sanglaudos politikos ateičiai. Veikianti ES sanglaudos politika turi lemiamos reikšmės ES konkurencingumui. Aš galėčiau pasakyti, kad regionų politika turi būti investicijų politika ir tokia ji turėtų išlikti ateityje. Taip mes galėsime atremti iššūkius, kurie iškils e, pagal Europą 2020 strategiją. Turėsime galimybių geriau reaguoti į strateginius tikslus Ir be to, galvodami apie ateitį, turime užtikrinti, kad regionai e, pagal sanglaudos politiką būtų deramai e, vykdoma. Plačiau reikėtų vertinti situaciją. Sanglaudos politika nėra tik solidarumas. Žinoma, solidarumas yra labai svarbi dalis, tačiau jau šiandien matome, kad per sanglaudos politiką e, galima tvirtinti pavienės investicijas į mokslinių tyrimų raidą per e, būsimąjį finansavimo laikotarpį sanglaudos politikai reikėtų skirti tiek pat dėmesio kaip ir anksčiau. Pranešime apie sanglaudos politiką kalbame apie skirtingus veiksnius ir tikslus, kuriuo reikėtų toliau dirbti. Pone Manesku, mes kalbame apie tai, kaip bendrai galėtume sukurti skirtingų lygmenų gerą sanglaudos politiką. Išaiškinti ir tam tikri negatyvus e, rezultatai, jei, kuri, kuri bus pasiekta, jeigu bus nepakankamai finansuota. Pokyčiai turi būti apčiuopiami, viską reikia spręsti rimtai, bet beriu pasakyti, kad abu pranešimai labai gerai parengti. Ačiū ponė Maner, toliau suteiksiu žodį žaliųjų frakcijai, vienai minutiai, pusantros minutės, ponui Beset. Ačiū ponė pirmininkė, aš norėčiau sutelkti dėmesį savo kalboje į pono Luan pranešimą. Mes e, sutarėme E, su ponu Mond bent jau dėl vieno klausimo. Regionų sanglaudos politika atlieka kertinį vaidmenį Europoje, siekiant jos subalansuotos ekonominės raidos, socialio, selinės darnos ir e, ekologinio veiksmingumo. Tai yra mes e, turime sukurti bendrai pasaulyje konkurencingą Europos Sąjungą. Aš norėčiau padėkoti ponui Luhan už tai, kad jis įtraukė kai kuriuos mūsų pakeitimus. Tokiu būdu jis e, leido e, mums pastumėti į priekį tvarę ekonomiką, mažai CO2 išmetančią ekonomiką ir ekonomiką, kuri gerbė biologinę įvairovę. Tačiau vis tik tai mes negalėsime balsuoti už šią rezoliuciją. Tač, nes jeigu kalbame apie sanglaudos politiką kaip konkurencingumo pasaulyje priemonę, tai vis tik tai e, dokumentas dar yra mūsų akimis per daug ribotas ir nepakankamas. Visų pirma, supraskime, kad pranešėjas beveik išimtinai tik kalba apie e, kiekybinius siekius. Mano, kad infrastruktūra yra augimo variklis. O greičiau turėtume kalbėti apie tikruosius fundamentaliuosius kriterijus, kuri leistų mums prisitaikyti prie šiandienos situacijos. Pavyzdžiui, pranešėjas kalba apie 246 mokslinio tyrimų ir naujovių kūrimo programas. Mes tai sveikiname. Tačiau jis neabejoja dėl to tų programų turinio. Aš manau, kad čia reikėtų atlikti geresnį tyrimą, bet pirmiausia, reikėtų suvokti, ką norime išsiaiškinti. Antras dalykas. E, pranešėjas neįvardina konkrečių socialinių projektų tikslų. Pranešėjas bando sustabdyti kalbėtoją. Pone pirmininkas, prašau, nemačiau, kad laikas baigėsi. Taigi pranešėjas nepakankamai aiškiai kalba apie projektų tikslą ir mes turime suprasti, kad reikia teisingiau pasirinkti veikimo būdus e, siekiant žalios ekonomikos, naujo ekologinio susitarimo, kuris leistų Europą ir e, jos regionus e, labiau suvienodinti. La sala al señor Ziobro Labai ačiū, pono Žiobro, nematau salėje. Jis norėjo pasisakyti ECR frakcijos vardu, bet dabar suteiksiu žodį ponui Angurakiui, kuris kalbės GUNGL e vardu. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Pranešimuose kalbam apie tuos pačius dalykus apie ES plėtotę. Man atrodo, kad neturime ES politi e, politikos, kuri būtų skirta iš tikrųjų sanglaudai. ES turi spręsti dvi rimtas problemas egzistuoja visiškas disbalansas, nes dabar e, kapitalizmas diktuoja vystimasi. Kitas dalykas - socialinės išlaidos. Jos e, nepasiekia žmonių, e, kuriems to reikia labiausiai, bet pelnosi iš pinigų pirmiausia bankininkai. Šiandieną galvodami apie krizę, kurią išgyvena Europa, turime pasakyti, kad toks požiūris klaidingas, mums reikia daugiau socialinio solidarumo. Ne viskas yra kapitalo konkurencingumo dalykai Jeigu galvosime apie sanglaudos politikos ateitį, tai pamatysime, kad e, galvojama apie didžiojo verslo interesus pirmiausiai, o tai kenkia eilinių žmonių interesams, apie kuriuos kalbama strategijoje Europa 2020. Mes turime galvoti apie visus gyventojus ir svarbu atsižvelgti į sveikatos apsaugą, švietimą, mokymą ir panašius dalykus. Daugiau negu kada nors anksčiau mes turime pripažinti, kad tie dalykai yra ypatingai svarbus, svarbesni negu anksčiau. Dėkoju. Pirmininkas dabar EFD vardu kalbės ponas Kolmanas. Dėkoju, pirmininkė. Kalbu šiandieną mm, pono Baftono vardu, jisai susirgo ir aš pasakysiu e, kalbą. Regioninė politika užima didžiausią ES biudžeto dalį. Daug projektų įgyvendinama ES mastu, bet jie visiškai yra nenaudingi um, mokesčių mokėtojams. Neseniai žurnalistai Junktinė karalystėje nustatė, kad regioniniai uh, e, fondai naudojami e, ginklams pirkti iš rytų Europos ir kad tam skiriami milijonai eurų ir kad su tuo susiję e, turtingiausios bendrovės. Ar iš tikrųjų joms reikia ES pinigų? Žinome, kad labai daug sukčiavimo yra šioje srityje. Todėl aš e, raginčiau mūsų koalicinė vyriausybė atsijimti, nebemokėti įmokų į biudžetą, nes mūsų pinigų reikia labiau jungtinėje karalystėje. Dėkoju dabar ponas Segedį, neprisijungusių narių vardu. Dėkoju, pirmininkė, gerbiami kolegos. E, Vengrijos situacija yra ypatinga. Jeigu pažiūrėsite į regionus, kurie sudaro vieną, ekono... tai jie sudarys vieną ekonominį junginį o istoriškai tie regionai e, priklausė e, skirtingoms, buvo skirtingo pavaldumo. E, mes dabar turime siekti panaikinti ribas dar egzistuojančias tarp vengrų ir mes norėtume, kad ištekliai finansiniai būtų skirti vietos bendruomenėms ir kad vietos valdžia būtų uh, už tuos išteklius atsakinga. E, valdymas vietos lygmenių yra e, veiksmingesnis, regionai yra ekonominiai vienetai, taigi būtų tikslingiau skirti lėšas vietos lygmeniui. Reikia taip pat supaprastinti taisyklės, reikia įtraukti mažas ir vidutinės įmonės į projektų rengimą ir padėti atsiliekantiems regionams prisivyti kitus regionus. Bet e, dabar matome, kad Briuselis e, yra paėmęs visą valdžią ir turi daug daugiau galių negu kad regionai. O regionams reikia tiesioginės paramos, nes tai, e, pavyzdžiui, padėtų vengrams gyventiems Karpatų regione. Ačiū labai. Visi kalbėtojai, kalbantys frakcijų vardu jau pasisakė, dabar pavieniai kalbėtojai, ponas Olbricht. Dvi minutės. ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Nėra kitos e, politikos ES, kuri būtų susijusi su tokiomis kontroversijomis kaip sangodos politika. Sangodos politika kai kurie žmonės vertina social, kaip socialistinę politiką, kiti vertina kaip kapitalistinę politiką, kiti vieni mano, kad yra sąžininga, kiti, kad nesažininga politika. Yra manančiųjų, kad e, tokiu būdu bus galima sumažinti skirtumus ir padidinti konkurencingumą. Na, esmė ta, kad šioje politikoje prieštaravimų nėra. Politikos tikslas - sustiprinti sanglaudą Europos Sąjungoje, sustiprinti socialinį teisingumą ir taip pat padidinti galimybės turint omenyje konkurencingumą. Taigi aš nemanau, kad e, šioje politikoje yra kažkokiu tai prieštaravimu ir tuose pranešimuose tai puikiai atsispindi. Pranešimuose yra komentuojami svarbus elementai, kurie yra reikšmingi ne tik mūsų šiandieninėms diskusijoms, bet bendrai kalbant apie sąjungos politikos ateitį. Prane, šiuose dviejose pranešimuose daugiausia yra kalbama apie partnerystės ir aš kreipiuosi į komisarą su prašymu prašau į vystimosi sutartis numatyti, vystimo sutartise numatyti sąlygą, reikalavimą valstybėms narėms. Prieš pasirašant sutartį, visos valstybės narės turėtų numatyti prioritetus ir taisyklės, dirbdamos kartu su vietos ir regionės valdžios institucijomis turėtų tas taisyklės parengti. Visą tai turėtų vykti bendradarbiaujant su vietos lygmeniu. Labai svarbu, kad komisija pasirūpintų, kad valstybės narės būtų atsakingos už sanglos politikos įgyvendinimą. Ačiū. Dvi minutės ponui Stavrakakis. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė, kolegos. Aš taip pat norėčiau pasveikinti kolegas Lohaną ir Manesku, parengus puikius pranešimus. Jie labai noriai į savo pranešimus įtraukė ir mūsų mintis. Na, o dabar pereisiu prie pranešimų turinio. Manau, labai svarbu suvokti, kad geras, geras valdymas, gera valdysina yra iš ankstinė būtina sąlyga bet kokioje politikos rytyje. Taip pat ir sanglaudos politikoje. Mums reikalingas nacionalinių regionės valdžios institucijų bendradarbiavimas. Na ir dėl to, kad sistema yra gan kompleksiška, sudėtinga, Mums e, dabar reikalingas geresnis valdymas, geresnė valdysena, patobulinta valdysena. Na ir e, žvelgiant į sanglos politiką ir penktąją sanglos politikos ataskaitą, labai svarbu, kad ir horizontaliu, ir vertikaliu pagrindu suvoktumėme, kiek svarbi yra ši politika plėtojant įvairias iniciatyvas šiame sektoriuje. Labai svarbu supaprastinti taisyklės taip pat teikiant paramą ir regionės ir vietos valdžios institucijoms, kurios turi būti labiau įtraukiamos į politikos formavimą ir lėšų planavimą. Taip pat labai svarbu atsižvelgti tai, ką daro komisija šioje srityje. Sanglaudos politikoje mums reikalingas aiškesnis e, situacijos vertinimas Na ir kad komisija galėtų siūlyti mokymus, mokymus, kurie būtų rengiami ir patiems žemiausiams administravimo lygmenims. Tokiu būdu galėsime valdysenos lygmenius įvairius patoblinti ES. Ačiū, dvi minutės Hismenovai. Благодаря, господин председател, господин комисар. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami komis, gerbiamas komisarė, mėlyjei kolegos. Jau keletą, prieš keletą dienų Europos komisija prieimė Dunojaus strategijos veiksmų planą. Todėl aš norėčiau pažvelgti į pono Luhano pranešimą būtent iš to veiksmų plano perspektyvos. Todėl, kad jis kalba savo pranešime, kad reikia imtis Europos lygio priemonių. Aš norėčiau pridurti, kad reikia regionų ligmens priemonių. Šiame pranešime yra numatyta tam tikra bazė, e, kuri leistų e, sanglaudos politiką panaudoti ES konkurencingumui gerinti. Čia mm, norėčiau atsižvelgti į Dunojaus regiono e, strategijos analizę. Ir matome, kad ji nėra, rodo, kad padėtis ten nėra tokia gera, kaip, pavyzdžiui, Baltijos jūros regiono strategijoje ar kur kitur. Visos konkurencingumui stiprinti skirtos priemonės yra labai svarbios. Pavyzdžiui, pranešėjas kalba, kad reikėtų įkurti daugiau ryšių su kitomis teritorijomis. Ir pirmiausia, tai turi būti daroma e, per regionų politiką. Žinoma, tai yra nepaprastai svarbu. Ir ypač aš tai norėčiau akcentuoti, kai kalbame apie Dunojaus regioną. Bet aš prašyčiau, kad būtų sukurta gilesnė, nuodugnesnė politika regionams ir e, taikomi veiksmai turėtų nevėluoti. Mano nuomonė, šis pranešimas leidžia labai gerai palyginti skirtingas sanglaudos politikos puses Mano nuomonė, ši politika yra nepaprastai svarbi tam, kad galėtume e, siekti ES konkurencingumo artimiausiais metais. Ačiū. Gracias, Ačiū, ponė Huzmanova. Dabar suteiksiu žodį pusantros minutės poniai Šruter. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui parengusiam dokumentą apie gerą valdymą ir ypač esu dėkinga už gerą bendradarbiavimą su kitais parlamentarais. Sveikinu parengus tokį gerą dokumentą. Jis akivaizdžiai parodo komisijai, kas turėtų atsitikti artimiausių metų, ypač kai stengiamės įtvirtinti partnerystės principą aiškiai pasakyta, kokį įsivaizduojame ateitį, įtraukiant regionų ir vietos lygmenį, socialinius, ekonominius partnerius, pilietinės visuomenės atstovus. Jie turi dalyvauti įgyvendinant visus e, e, struktūrinių fondų įgyvenimą visose etapuose, įskaitant ir vertinimą. Vadinasi, valstybės narės įgauna prievolę sukurti tikrą partnerystę. Partneriai turi turėti tam tikrus įgaliojimus ir veikti vienodomis taisyklėmis ir vienodomis sąlygomis užtikrinant e, mokymo sąlygas, paramos sąlygas įvairiausiais e, valdymo lygmenimis. Kol kas Europos komisija veikia gana neryštingai. Ta pati pasakyčiau yra padabartinė e, gyvendinimo laikotarpį. Prisiminkime, kokie pasiūlymai pateikti. Aš sveikinu tai, ką sakė ponas Olbricht. Jeigu norime e, sukurti pokyčių investicijų sutartyse, tai e, turime vadovautis trijų partnerių principų, kurie veiktų visi vienodomis sąlygomis ir pagal vienodas taisyklės, pagal tokius pat planus. Kitaip mes sukursime regionų Europą, valstybių narių Europą, o mūsų tikslasgi netoks. Mes norime, kad regionai plėtotųsi įtraukiant regionų ir vietos bei pilietinės visuomenės e, veikėjus. Ačiū ponė Šriuder, toliau ponas Ferreira. Labai ačiū pirmininkė. Aš manau. Aš matau, kad dokumentas parengtas pačiu laiku. Akivaizdu, kad ES skirtumai vietoj to, kad mažėtų didėja ir e, atsiranda vis daugiau regionų ir valstybių narių, kurios atitolsta nuo kitų. Mes e, aiškiai žinome, kokie tikslai yra išsikelti sanglūdos politikai. Sanglūdos politika egzistuoja greta kitų politikos ryčių, bet ji yra įtakojama kitų politikos ryčių. Aš e, galiu e, priminti, kad e, turėtume nepamiršti viešųjų paslaugų, viešųjų finansų ir darbdavių e, šioje srityje. Nepamirškime, kad sanglaudos politika turi būti suderinta su ekonomikos ir pinigų politika, kuri yra ypatingai svarbi valstybėms narėms. Tai leistų sumažinti skurdą valstybėse narėse. Be to, e, mes supraskime, kad E, sanglaudos politikos tikslai turi būti suderinti su kitomis politikos. Europos ekonomikos ir pinigų sąjunga yra tas tikslas, kuris dominuoja visose sritise. Tai yra pats svarbiausias siekis ir pati svarbiausia politikos sritis. Todėl mes turime siekisti sanglaudos tarp skirtingų valstybių narių, e, atsižvelgdami ir į tą politiką. sanglaudos politika turi paveikti kiekvienos valstybės narės ūkio politiką. Tik tada mes skirtumus tarp valstybių narių sumažinsime. Mes negalime leisti naudoti resursų neteisingai ir ypač galvodami apie darbo, nedarbo lygio mažinimą turime siekti e, labai konkrečių tikslų. Ačiū. Dėkuoju, ponas Skota. Vienai minutai. Labai ačiū, pirmininkė. Kolegos. Man labai gerą įspūdį paliko pranešimai abu. Manau, kad daugia pakopis valdymas, bet bendradarbiavimą, pareigų paskirstimas įvairiuose lygmenyse yra labai svarbus regioniniai politikai. Komisija e, taip pat e, skelbia iniciatyvas skirtas regioniai plėtrai ir mums reikia daugiau tokių iniciatyvų, iniciatyvų mums reikia deramo bendradarbiavimo ir e, gero bendrijos programų valdymo. Turime užtikrinti partnerystę pagrįstą dialogu tarp įvairių suinteresuotų pusių reikia bendradarbiavimo regioninių lygmenių, kuris būtų skaidrus ir visiems dalyviams suteiktų vienodas teisės. Mums reikia taip pat geros informacijos, ją reikia perteikti į žemesnį negu valstybinį lygmenį, kad regionė ir vietos valdžia galėtų visiškai įsitraukti. Regionai turėtų gauti ir komisijos finansinę paramą. Taip pat labai naudinga keistis pažangiają praktiką, nes tai e, geriau leis panaudoti išteklius. Dėkuoju dabar ponas e, Zelleris, dviems minutėms prašom. Dėkuoju pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, išreikš, išreikšė gailestavimą, kad vyksta rimtos diskusijos apie sanglaudos politiką tokiu vėliu metu. mes turėjome galbūt geriau pagalvoti, kokia ši tema svarbi ir svarstyti ją kitų metų. Bet padėkosiu vis tik tai abiems pranešėjams, nes e, jų pranešimai iš tikrųjų gerai parengti. Reikia tęsti šią politiką ir reikia tai daryti per daugia pakopį valdymą. Sanglodos politika e, gali parodyti, kaip ES gali būti matoma piliečiams e, paremiant mokslinius tyrimus, inovacijas, konkurencingumą, stiprinant, kuriant darbo vietas regionuose. Mes e, dažnai žiūrime tik tai finansus į valiutą, bet taip pat turime žiūrėti į tai, ko iš tikrųjų reikia ES, kad užtikrintume nuolatinę sanglaudą, kad šalys ir regionai nenutoltų vieni nuo kitų nei ekonominė, nei socialinė prasme. Mes turime tremti rimtus globalinius iššūkius ir mums dėl to reikia daugiau ES, daugiau sanglaudos. Sanglaudos politika gali pasi, pasitarnauti mums čia labai gerai Taigi reikia, kad sanglaudos politika būtų skirta toms rytims, kurios vestų ES į priekį. Mes tokiu būdu išliksime stiprus ir valstybės narės silpnesnės galės prisivyti kitas. Mes turime stiprinti savo e, tikslus turimus, bet taip pat turime kelti griežtesnės sąlygas kai skiriame finansavimą pagrindiniams tikslams tokiems kaip transportas, miestų, regionų plėtra ar inovacijos. Penktoje sanglaudos ataskaitoje komisija e, kalba apie labai būtinus dalykus Būtent, kad lėšos turi priderintos prie bendros strateginės sistemos, e, kad užtikrintų geresnę partnerystę tarp komisijos valstybių narių ir regionų atstovų. Reikia taip pat, kad regionų ir vietos valdžia būtų šį procesą įtraukta kaip galima anksčiau. Pirmininkas, ponė Celi, prašom greičiau baigti savo kalbą, sako pirmininkas. Mes turime paremti e, daugia pakopį valdymą. Ir dar norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė ponas Kolmanas, kuris jau išėjo iš salės. Noriu pasakyti, kad ES yra savanoriška sąjunga valstybių narių. Ir manau, kad piliečiai iš Škotijos, e, Velso, Šiaurės Airijos ir Anglijos vargu ar norėtų, kad e, būtų kokie nors pasitraukimo procesai. Pirmininkas, aš nematau pono Galagerio salėje, taigi suteiksiu dabar žodį poniai Matsoni dviems minutėms. Prašom. Pirmininkė, kolegos, komisijos atstovai. Mes kalbame apie ES strategiją 2020, turime atremti globalizacijos iššūkius, būti konkurencingi, bet e, turime sukurti atitinkamas struktūras ES tam. Sanglaudos politika yra derama politika. Pirmininkas, jeigu jūs norite, kad jūsų kalba būtų išversta gerai, prašom kalbėti lėčiau. Tai bandysiu kalbėti lėčiau. Aš bandžiau pasakyti, kad sanglaudos politika yra įvairialypė. Mes turime galvoti apie globalizacijos procesus. Turime, aišku, spręsti finansų krizės pasiekmes, bet taip pat užtikrinti, kad sanglaudos politika bus deramai įgyvendinama, kad mes e, pasieksime būtinų rezultatų regioninėje teritorinėje politikoje konkurencingumas ir e, sanglauda žengia kartu, apie tai kalba pranešėjai. Taigi mes turime siekti mažinti teritorinius netolygumus tarp skirtingų regionų. Aš pateikiau pakeitimų ir siūlau tam tikras mokesčių lengvatas maždaug penkerių metų laikotarpiams. tarpiams E, parlamentas jau patvirtino atitinkamas nuostatas 2006 metais. Man atrodo, kad tokios priemonės galėtų iš tikrųjų padėti mums įveikti tam tikrus netoligumus ir padidinti konkurencingumą. Taip pat mums reikia užtikrinti geresnę priežiūrą, reikia naujų metodų. Tam, tokiu būdu mes galėtume ir įvertinti, kaip yra įgyvendinama sanglodos politika. Dėl konkurencingumo mes turime galvoti apie horizontales ir vertikales partnerystės, taip pat kofinansavimą. Tai yra pagrindiniai principai sėkmiai. Mums reikia supaprastinti procedūras ir finansavimą. Mums reikia integruoto požiūrio ir gero išteklių valdymo bei e, tinkamų pereinamųjų programų. Turime įtraukti nepalankiose sąlygose atsidūrusius regionus, turime užtikrinti vienodas sąlygas visiems regionams. E, regionų politika, sanglaudos politika daug dėmesio skiria infrastruktūrai. Pranešimai yra labai svarbus, nes mums parodo, kaip yra svarbu parengti strategiją. E, mes turime žinoti, kokių tikslų siekiame dėkoju, ponė Matsonė, bet aš noriu pasakyti jums visiems, kad aš e, pirmininkų suėgoje atsakingas už vertimo raštų ir žodžių klausimus ir paprašysiu, e, kad būtų pas jūs e, matoma švieselė, kai jūs kalbate, kad tada taip greitai, kad vertėjai nespėja išversti aš e, bandau jūs nutraukti, tačiau būtų iš tikrųjų kur kas geriau, kad e, prie kiekvienos darbo vietos būtų tokia lempelė, kuri pradėtų žipsėti, jeigu jūs kalbate per greitai. Pasimokykime iš šio vakaro. Aš iš tikrųjų pateiksiu tokį prašymą, nes e, nieko gero, jeigu tik pirmininkas mato tokią žypsinčią švieselę, būtų labai gerai, jeigu ir kalbėtojai matytų ją. Dabar dviems minutėms e, ponas Tyčeira. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš noriu padėkoti kolegoms Luhan ir Manesku už padarytą darbą, tokius puikius dokumentus. Abu jie yra labai geras indėlis prie naujos anglodos politikos kūrimo, e, kuri tęsis iki pat 2020 metų. Labai svarbu sukurti e, suderintą ekonomikos raidą visose regionuose, kad visos Europos konkurencinė galės stiprėtų. Be to mes turime e, aktyviau dirbti regionų lygmenių, kad visos ES e, sanglodos politika e, būtų efektyvesnė. Aš atkreipsiu dėmesį į du dalykus. Pirmiausia, centralizavimas kad mes vietos lygių galėtume geriau prisidėti prie uh, sanglaudos politikos efektyvumo. Vietos ir regionų administracija turėtų aktyviau dalyvauti sprendimų prieimimo procesuose, kad sanglaudos politika būtų jiems aktualesnė. Be to reikėtų pasirūpinti, kad vietos valdžia galėtų aktyviau dalyvauti aptariant ateities programas. Čia e, sanglaudos principus galėtume panaudoti aktyviau ir geriau. Kitas svarbus principas yra visuot, sanglaudos politikos visuotiniškumas, e, vis, ap, visą apimamumas, e, kad geriau būtų galima pasinaudoti turimais ekonominiais resursais. Reikėtų vengti nereikalingo administravimo, Taip mes galėtume geriau pasiekti e, teritorijų zonų sanglaudos. Tokiu būdu mes e, galėsime sumažinti skirtumus tarp turtingų ir neturtingų regionų. O už taigi mes visi esame atsakingi ir turime stengtis, kad taip nebebūtų. Be to tai sustiprintų Europos konkurencingumą. Dėkoju dvi minutės ponui Vinkleriui. Pone pirmininkė, kolegos. Aš irgi norėčiau padėkoti abiems pranešėjams, parengus labai sėkmingus, sėkmingai pranešimus ir ypatingai norėčiau padėkoti Pet, Peter Luhan dėl jo pastabų apie sanglos politikos ateitį nuo 2014 metų. Jo pastabos tikrai yra sveikintinos. Na ir penktosios sanglos politikos ataskaitos išvadose buvo preliminariai pateikiamos komisijos idėjos. Na ir pono Luhano indėlis iš tiesų puikus formuojant parlamento poziciją e, komisijos atžvilgių. Na ir sanglaudos politika ateityje turėtų būti susijęta su strategijos 2020 tikslais. Atskiri regionai turėtų savo ruoštų nustatyti savus prioritetus ateityje, nes ne visi regionai yra vienodi ir netgi kiekvienoje valstybėje narėje egzistuoja uh, skirtingų regionų. Na ir esant e, dviems, trims prioritetams. Vienas iš prioritetų gali būti privalomas, tačiau tuomet regionams lieka labai mažai judėjimo laisvės, o regionams reikalinga laisvė investuojant į infrastruktūras, nustatant savus prioritetus. Yra tam tikrų ypatumų, kalbant apie demokra, demografinius pokyčius ir kartais ne visuomet juos pakankamai atsižvelgiama, kai nėra tos judėjimo laisvės, veikimo laisvės. Reikalinga regioninė politika, kuri tenkintų regionų poreikius. Ir jeigu nebus tos veikimo laisvės, to nematysime. Taigi labai svarbu aiškiai parodyti, kad regionai neturėtų silpnėti valstybių narių atžvilgių. Reikia stiprinti partnerystės. Na ir priklausomai nuo valstybių narių struktūros regionų reikšmė ES yra labai nevienoda. Dėl to subsidiarumo principas yra ypatingai svarbus. Na ir žvelgiant į tas e, partnerystės, turime pasirūpinti, kad komisija pakankamai atsižvelgtų į partnerystės, e, partnerystės principus. Na ir norėčiau atkreipti dėmesį ES pasienio regionus. Ir vidinėse, ir, ir išorės sienose, tuose regionuose reikia tiems regionams skirti daugiau dėmesio. Ir uh, trečiojo tikslo, e, turiu omeny regionus ir ypatingai turint omeny bendradarbiavimą tarp regionų prie išorinės ES sienos Saksonijoje, tuose regionuose dar daug ką reiks nuveikti. Dėkoju, dvi minutės poniai Materai. Ačiū, ponė pirmininkė. Audito rūmai 2006 metais atitinkamoje ataskaitoje dėl sanglodos politikos kontrolės sistemų kelia daug e, nerimo, nes e, informacija tikrai nėra labai mus raminanti. Paklaidų lygis yra per didelis, lyginant su išmokomis 2006 metais. Na, tas paklaidų lygis siekia 11 procentų ir dabar tą procentą reiktų mažinti ir komisija turi stiprinti priežiūros e, procedūras vietos regionų lygmenimis reikalinga griežtesnė ir geresnė priežiūra tiek privačiajame, tiek viešajame sektoriume, sektoriuose. Ir taip pat reikia stebėti, kaip yra vykdoma politika įvairiais lygmenimis. Reikalinga daugia pakopė valdysena ir tik tokiu būdu galėsime pasiekti efektyvios regioninės politikos. Kol kas jos nesame pasiekę. Norime, kad regionai, vietos valdžios institucijos suvaidintų svarbesnį vaidmenį Na ir po Lisabon, įsigaliojus Lisabono sutarčiai turime skatinti bendradarbiavimą tarp pasienio regionų. Ten yra milžiniškas potencialas ir turime stiprinti bendradarbiavimą tarp kaimininių regionų. Taigi reikia ieškoti būdų, kaip būtų galima tą padaryti ir turizmo, ir pramonės, ir aplinkosaugos prasme. Na ir aš norėčiau dar padėkoti vertėjams. Dėkoju, poniai Materai. Jūs tikrai e, pasisakėte taip, kad versti buvo lengva vertėjams, jūs kalbėjote pakankamai lietai. Na ir dabar dvi minutės dar skiriamos ponui Koslovskijui. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad šie pranešimai yra ypatingai reikšmingi ir aš norėčiau ypatingai pasveikinti poną Liuhaną, kuris puikiai padirbėjo. Aš manau, kad sanglaudos politika turi būti tapti esminė ES politika, modernė politika, kuri turėtų aukti ateityje. Kalbant apie horizontalų įlygmenį, labai svarbu apibriežti šakinės sritis ir užtikrinti regionų konkurencingumą Europoje ir sustiprinti ES pasaulio arenoje. Reikalinga įgyvendinti tokią sanglos politiką, kuri būtų moderni ir lanksti. Per tokį daugia pakopį valdymą būtų įmanoma tą padaryti, koordinuojant struktūrinių fondų skirstimą per regioninius ir nacionalinius centrus. Per savo e, parlamentinę kadenciją, prieš e, e, tapdamas europarlamentaru, aš vadovau regionui. Ir mes pasitelkėme sanglaudos politikos priemonės pagal centralizuotą ir decentralizuotą sistemą ir strategiją. 2007-2013 metais įgyvendome atitinkamas programas, na ir ta patirtis man uh, leidžia dabar tvirtai teikti, kad decentralizavimo struktūra yra kur kas geresnė, bandant e, pasitelkti vietos potencialą ir e, siekti pozityvių poslinkių. Taigi aš esu įsitikinęs, kad pagrindinis tikslas turėtų būti vykdyti tą politiką Europos lygmenių, tačiau pasitelkti subsidiarumo principą ir daug sprendimų priimti tuo lygmeniu, kur tie sprendimai yra priimami geriausiai sanglaudos politikoje regionis ir vietos vaidmo turi suvaidinti svarbu vaidmenį. Taip pat labai svarbu išlaidą susijęti su siektinais tikslais. Darbo vietų kūrimas ir socialinės politikos vystimasis turi vykti. Ačiū. Dėkoju kolegos. Na ir pabaigai dabar pereisime dar prie spontaniškų pasisakymų. Kaip žinote, automatiškai bus, bus stabdomi kalbėtojai, praėjus vienai minutiai. Elena Basescu, pirmoji. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l felicit și eu pe colegul meu, Luhan, pentru munca depusă la realizare. Labai ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti kolegą Luhan, parengus tokį darbą, šį pranešimą. Jis nepaprastai svarbus Rumunijai. Manau, kad strategija Europa 2020 turėtų apimti subalansuotos plėtros planą. Tam reikia akivaizdžiai įtraukti išorės veikėjus, bet to aktyviau reikia dirbti ES viduje, derinant vietos procedūras. Regionų konkurencingumo stiprinimas pasauliniu mastu būtų nepaprastai svarbus – finansavimo panaudojimas moksliniams tyrimams ir naujovių kūrimui įgyja ypatingos reikšmės mūsų šalyje. Rumunija e, pasiekė labai gerų rezultatų ir mes taip toliau dirbsime iki pat 13 metų. Ačiū. Toliau ponas Alves. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Šiaip politika yra labai svarbi ir mes turėtume atsižvelgti į skirtingus regionus, e, kurie turi plėtotis vienodų lygmenių, kad sukurtume vienodą išsivystimo lygį visoje Europos Sąjungoje. Bet to tai leistų geriau gyvendinti Europą 2020 strategiją. Tokiu būdu mes galėsime sukurti ir daugiau darbo vietų, geresnę aplinkos apsaugą, pagerinti transporto sistemą. Manau, kad tai yra nepaprastai svarbu ir aš tikiuosi, kad Europos komisija pasinaudos tomis sėkmės istorijomis, kurios yra užfiksuotos skirtingose ES regionuose. Mes negalime. Uh, vertinti valstybių tik tai pagal ekonominius e, skaičius, ekonominius kriterijus, mes greičiau turime atsižvelgti realią padėtį. Mano regionas e, čia yra taip pat labai svarbus ir aš norėčiau sužinoti, ką komisija atsakys. Rubiks. Labai ačiū. Toliau. Rubik. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pievērst mūsu uzmanību kohezijai, socialos jautājumai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į sanglūdos ir socialinės politikos ryšį. Kalbėdamasi su rinkėjais, aš susiduriu su sunkumais paaiškindamas kai kuriuos mūsų sprendimus. Sprendimus priimti labai sunku, tačiau matome, kad mūsų gyventojams neretai po įstojimo ES padėtis tik pablogėjo. Pažvelkime į Latviją. 34 procentai gyventojų gyvenant skurdo ribos. Minimalios pajamos labai mažos, 12 procentų gyventojų gyvena iš nepaprastai žemų pajamų, Ir tai, kas parašyta šiame pranešime, man yra nepriimtina, aš to neparemsiu, nes aš nematau, kaip socialinė politika čia galėtų būti panaudota. Kalbame, kad reikia labiau dereguliuoti rinką, kad reikia stiprinti konkurencingumą. Toliau žodis ponuje. Ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau išsakyti keturias pastabas dėl šio pranešimo. Pirmiausia, ES gaus prasmės mūsų piliečio akise tik tai, jeigu mes sugebėsime panaikyti socialinius ir ekonominius skirtumus. Antra, sanglūdos politika yra pamatinis instrumentas siekiant lygybės. Trečia, jeigu jūs kritikuosite e, sanglūdos politikos efektyvumą, tai e, turėsite surasti protingą alternatyvą. Kitaip tada geriau ir nekritikuoti. Aš esu iš rytų Vokietijos ir sanglaudos politika rytų Vokietijos ekonominę raidą pastumėjo į priekį labai smarkiai, tačiau e, dar potencialas išlieka labai didelis iki 2020 metų, tačiau turėsime toliau remti šį regioną. Palavra, Sean... Labai ačiū. Sean Kelly. Thank you, Mr. President. Just brief... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik labai trumpai norėjau pasakyti. Uh, Airijos ir Amerikos politikas Tipo Nylas sakė, kad visa politika yra vietos politika. Ta pati galėtume pasakyti ir apie ES raidą. ES raida yra regioninė raida. Ypač mano valstybės sėkmė yra susijusi su sanglaudos politika. Kai mes įstojome ES, mes tapom puikiu pavyzdžiu. Airijos e, BVP prieš įstojant 73 e, metais buvo žymiai mažesnis negu dabar, 4,5 karto mažesnis. Antras dalykas. Mes ateityje susidursime su vienu pagrindiniu uždaviniu - supaprastinti procedūras ir akcentuoti rezultatus. Papildomą vertę akcentuoti ir pabandyti sumažinti biurokratiją ir reglamentavimo mastus galima uh, formų užpildyti daugybę, šimtus kilometrų, bet jeigu iš to jokios naudos, tai kam tą ir daryti. Todėl mes turim siekti konkrečios pažangos ir aš tikiuosi, kad regionų politika bus pritaikyta ateities poreikiams. Ačiū. Con la intervención del señor paskutinis pagal šią procedūrą pasisakys ponas Mikolašik. Veiksmingas anglodos politikos įgyvendinimas priklauso nuo to, ar bus sustiprintos regionės ir vietos valdžios galios, nes šie lygmenys geriausiai pažįsta atitinkamą teritoriją, gyventojus. Aš esu įsitikinęs, kad tikros partnerystės su regionė ir vietos valdžia reikalauja tikslaus partnerysčių apibrėžimo ir reikia įrašyti tuos visus dalykus į ES politikos kryptis. Mes turime uh, užtikrinti didesnį lankstumą, taip pat skaidresnės procedūras, turime kalbėti ne tik apie gerą valdymą, bet ir apie priemonės skirtas pagerinti lėšų panaudojimą ir dalyvavimą. Dėkoju. Ačiū. Spontaniškų diskusijų etapą baigiame ir suteiksiu žodį toliau komisarui ponui Han, kuris sureaguos į įvairias išsakytas pastabas komisijos vardu. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau dar kartą nuoširdžiai padėkoti už šias gyvas diskusijas. Pasinaudosiu progą ir tarsiu keletą žodžių apie finansinę kontrolę. Taip, tai yra labai svarbus klausimas ir aš dažnai kartoju šį dalyką. Mes turime supaprastinti procedūras. Pirmiausia, e, galvodami apie tai, kad turime užtikrinti galimybę smulkiam ir vidutiniam verslui e, gauti ES finansavimą. Turime e, taip pat numatyti galimybę panaudoti atsinaujinančius taip vadinamus fondus, lėšas ir dėl to mums reikia kaip galima labiau sumažinti biurokratinę naštą. Dažnai biurokratija papildomai sukūriama yra nacionaliniu mastu, ne Europos lygmenių, ne visa biurokratija atkeliauja iš Briuselio. Dažnai tam tikri elementai yra sukūriami nacionaliniu lygmeniu ar nacionalinėme, europinėme e, lygmenyje atsiranda. E, Pone Marinesku, labai svarbu kurti standartus tačiau mes negalime paprasčiausiai suderinti visų nacionalinių teisės aktų, nors aš jums pritariu dėl e, standartų. Dabar dėl sąlygiškumo. Galbūt nepakankamai e, pabrėžėme, pabrėžėme jo, e, jo svarbą, tačiau kiekvienai šaliai, kiekvienam regionui labai svarbu žinoti, kokios priežastis uždėlse projektų įgyvendinimą. Dažnai tos priežastys yra visiškai nesusijusios su pinigais. Arba ne vien dėl pinigų taip atsitinka, problemos iškyla kitur, bet mes turime iš anksto žinoti apie tas problemas, kad galėtume sparčiau įgyventinti e, projektus, kurie yra svarbus visiems suinteresuotiems asmenims. Aš esu dėkingas taip pat tiems, kurie uh, kalbėjo apie e, partnerystės e, sutartis e, ir vystimasi. Ponas Olbrecht sakė, kad tai yra mums galimybė pagalvoti apie tai, kaip daugiau geriau veikti regionėme ir vietos lygmeniuose. Ir mes turime pagalvoti, kaip tą galėtume padaryti, kaip sukurti tam tikras procedūras Taip pat labai svarbu, kad valstybės narės su tokiu požiūriu susitaikytų, kad priimtų jį. Mes turime taip pat tikėtis Europos parlamento paramos. Nepamirškime ir regionų komiteto. Turime atsižvelgti beje ir į valstybių narių interesus, turime jas palenkti, turime įtikinti jas, kad egzistuoja pridėtinė vertė, bus sukurta tos vertės, jeigu daugiau žmonių bus įtraukta į planavimą ir e, būtų galima daugiau identifikuoti poreikių per įvairias programas. Dar norėčiau e, atkreipti dėmesį į žaliųjų frakcijos atstovo pasisakymą. Jie kalbėjo apie augimą, apie kokybinį, kiekybinį augimą. Mums reikia abiejų dalykų. Taip pat nepamirškime, nepamirškime mokslinių tyrimų, kurie užtikrina kiekybinį augimą. Vienas iš mūsų tikslų yra daugiau gaminti atsinaujinančios energijos, taip pat taupiai naudoti energiją ir pagalvokime, kaip spręsti su tuo susijusias problemas. Moksliniai tyrimai yra nepaprastai svarbus šioje srityje. Jie labai reikalingi. Tai yra svarbu siekiant didesnio veiksmingumo, kuriant gaminant elektros energiją. Taip pat aišku yra tai, kad pasieksime savo tikslų tik tada, jeigu turėsime regionę politiką, kuri bus tinkama visiems Europos regionams. E, tai buvo aišku ir šios dienos diskusijų. Jeigu norime gyvendinti strategiją Europa 2020, tai turime užtikrinti, kad mūsų politika turės poveikio visiems regionams ir kad bus atsižvelgta į poreikius vietos lygmenių. Labai ačiū visiems ir pirmiausia abiems pranešėjams už puikų darbą. Dėkoju, o dabar suteiksiu e, žodį abiems pranešėjams. Pirmiausia, ponui Luhanui. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pasisakė šiuose diskusijose apie sanglaudos politikos ateitį. Ir aš taip pat dar norėčiau padėkoti visiems, kurie siūlė man pakeitimus. Džiaugiuosi, kad pasiekėme konsensusą. Taip pat esu dėkingas Jums už pozityves pastabas išsakytas diskusijose. Na ir visgi norėčiau pabrėžti tai, ką sakė komisaras. Būtent, sankodos politika yra tokia politika, kuri susijusi su investicijomis į regionus ir į žmonės, tam, kad gyvenimo lygis pagerėtų visose regionuose. Ir aš džiaugiuosi, kad e, susilaukėme tiek daug paramos, dėkoju komisarui už paramą. Mes irgi manome, kad labai svarbu ir toliau investuoti į infrastruktūrą, kad e, būtų panaikinami skirtumai egzistuojantis Europos Sąjungoje. Na, o tai, ką sakė ponas Bisi, jis pakomentavo pranešimo dalis, kur kalbama apie augimą, augimą, kuris yra pažangus aplinkosaugos prasme ir apie tai, kad svarbu, kad sanglaudos politika išliktų žalia politika. Aš manau, kad dauguma kolegų pritars mano pranešimui, labai dėl to džiaugiuosi ir manau, kad ateityje, kalbant apie sanglaudos politiką, e, ta politika žengs teisinga linkme. Dėkoju ponui Luhan. Na ir pabaigai pasisakys kitas e, kalbėtojas. Pone Manesku, kuria irgi skiriamos dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti kolegoms už labai naudingus pasisakymus. Norėčiau padėkoti kolegoms už pasiūlytus patobulinimus ir uh, prisidėjus prie diskusijų šį vakar. Kai balsavome regionės plėtros komitete, sulaukėme plačios paramos pranešimui ir pranešime siūlomoms priemonėms. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandieną diskusijos irgi buvo gan gyvos. Darbinis dokumentas buvo rengiamas, e, kalbantis ir su komisijos, ir regionų komiteto, ir regionų atstovais, ir aš labai dėkoju visiems už jų indėlius, kaip jau sakiau diskusijų pradžioje. Esu įsitikinusi, kad Europos komisija atvirai vertina siūlymus ir parodys daug ryšto tam, kad e, sprendimai, kuriuos mes bandome paversti konkrečiais veiksmais regioninės plėtros komitete, kad tai nebūtų vien tik tai idėjos pasiūlymai, kad jie būtų praktiškai gyvendinti. Per ateinančius mėnesius Europos Sąjunga rengs sąnaudos politiką ateityje. Aišku, viską reikia suderinti su strategija 2020, tam, kad tikslai būtų praktikoje įgyvendinami. Ir aš tikiuosi, kad užsitikrinsime gerą, daugia pakopę valdyseną, tam, kad socialinė pažanga ir tvarus vystimasis taps efektyvus ir įmanomas. Dėkoju, poniai Manesku. Baigėme šias labai svarbės diskusijas. Balsuosime dėl šių rezoliucijų rytoj 12 valandą. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra kolegos Filip Žiuvan pranešimas dėl reklamos poveikio vartotojų elgsenai. Kaip žinote, šioms diskusijoms yra numatyta štai kokia procedūra.